Va bene. Rapporto PAC, compromesso. Pradėsime nuo PAC pranešimo. Šeštasis kompromisas, kas už. Prieš. Priimta. Septintasis kompromisas kas e, tarp jo iškrenta, kas už septintą, kas prieš. Priimta. Aštuntasis kompromisas už. Prieš. Priimta. Šešiasdešimt devintas už. Prieš. Priimta. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas prasideda 69. Balsuojama. Balsavimas baigtas. Ta kopa 69 balsuojame. Sione, eh? bene. Ar viskas veikia? Sì, lo devi dire per me. Sì, sì. Chiudiamo la votazione. Balsavimas baigiamas. 34 už, 16 prieš. Priimta. 70. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš atmesta, antroji dalis už, prieš, priimta. 71 už, prieš, atmesta. 72 e, atsiimtas, 73 už, prieš, atmesta. 74 už, prieš, atmestas. 75 už, prieš, Priimtas. 76 atsisimtas, 77 už, prieš. Atmestas. 78 už, prieš. Atmestas. 79 už, prieš. Priimtas. 80 už, prieš. Priimtas. Balsuosime dalimis. 81. Kas už pirmą dalį? Prieš. Priimtas. Antroji dalis už. Prieš. Atmesta. 85. Už. 85. Kas už? Prieš. Atmesta. 86. Už Atleiskit, sako pirmininkas, suklydau. Kadangi 81-ojo antroji dalis e, atmesta, pereikime prie 88-ojo, kas už. Prieš atmesta. 89-asis už. Prieš atmesta. 90-asis už. Prieš priimta. 91 už, prieš, priimtas. 9 kompromisas už, prieš, priimtas. 10 kompromisas už, prieš, priimtas. 102 už, prieš, atmestas. 11 kompromisas už,

sakyčiau, priimtas, taip? Žodinis trečiasis pakeitimas už, prieš, priimta. 115. Ne, nebalsuojame, nes trečią priimame. 117. Kas už, prieš, atmestas. 118. Už, prieš, Atmestas. 12 kompromisas. Prieš. Primta. Tryliktasis kompromisas. Tryliktasis kompromisas už, prieš, priimta. 125 už, prieš, priimta. 126 už, prieš, priimta. 127 už, prieš. Norėčiau patikrinti, nesu tikras elektroninis balsavimas e, pradedamas dėl 127. -ojo. 127 elektroninis balsavimas prasideda. Chiusa la votazione. Balsavimas baigiamas. 30 už, 24 prieš, priimtas. 128 už, prieš, priimtas. 129 už, prieš, priimtas. 14 kompromisas už, prieš, priimtas priimta. 15 kompromisas už, prieš, priimtas, 140 už, prieš, priimtas, 16 kompromisas už, prieš, priimtas, 17 kompromisas už, prieš, priimtas. 160 už, prieš, priimtas. 18 kompromisas už, prieš, priimtas. 19 kompromisas už, prieš, priimta. 169 už, prieš, atmesta. 170 už, prieš primtą. Šimtas septyniasdešimt trečiasis už, prieš, atmesta. Dvidešimtasis kompromisas už, prieš, priimta. Šimtas septyniasdešimt septintasis už, prieš, priimta. Šimtas septyniasdešimt aštuntasis už, prieš, priimta Atmestas. 179 už. Prieš. Priimta. 21 kompromisas už. Prieš. Priimta. 181 už. Prieš. Atmestas. 183 už. Prieš. Priimtas. 182 už. Prieš. Priimta. 184 už, prieš, priimta. Dėl 185 nebalsuojame, 186 už, prieš, priimta. 187 už, prieš, priimta. 188 už, prieš, atmesta. 189 už, prieš primta. Balsavimas dalimis dėl 191 dalis, kas už prieš atmesta antra dalis už. Norėjote pasitikrinti dėl pirmosios dalies, taip? 190 pirmoji dalis balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 25 už, 29 prieš. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. 191 už, prieš. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Konstatuojamosios dalys. Kas už? Prieš Priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Vienuoliktasis už. Prieš. Priimta. Antrasis e, kompromisas už. Prieš. Priimta. Aštuonioliktasis už. Prieš. Priimta. Devynioliktasis už. Prieš

Tik e, dėl antros nebalsuojame, jeigu kompromisinis pasiūlymas priimamas, o pirm, dėl pirmosios dalies reikia balsuoti. 5 però. Torniamo indietro al 12. Dobbiamo tornare indietro al 12? Sì, Dvyliktasis pakeitimas, taip. Turime balsuoti dėl pirmosios dvyliktojo pakeitimo dalies. Taigi balsuojame. Pirma dalis kas už. Prieš. Atmesta. 25. Dėl jo ką tik balsavome. 26. Kas už? Prieš. Atmestas. 27. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Atmestas antroji dalis. Kas už? Prieš. Priimtas. 28. Kas už? Prieš priimtas 29 už, prieš priimtas 30 balsuosime dalimis, pirmoji dalis už, prieš. Nelabai buvo aišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmosios 30 pakeitimo dalies elektroninis balsavimas prasideda. Balsavimas baigiamas. 22 už, 33 prieš. Bet to turime dar paskaičiuoti vieną už ir du prieš balsus. Atmestas. Antroji dalis, kas už. 31. kas už. Prieš. Atmesta. 32. už. Prieš Atmesta. 33 už. Prieš. Priimtas. 34 už. Prieš. Atmestas. 35 už. Trisdešimt penktasis kas už. Ne, jisai atsimtas tačiau to nesimato mano tekste. Tačiau, na, kaip ten bebūtų. Pirmasis žodinis pakeitimas, kas už. Prieš. Priimta. 36. Atkrenta. 47 už. Prieš. Atmesta. 48. Atsiprašau, 38 kas už prieš atmesta. 39 už, prieš atmestas. 40 už, prieš priimtas. 41 už, prieš priimtas. 42 už, prieš priimtas. 43 už, prieš priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš priimtas. 45 už, prieš, atmestas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas dėl 45 pakeitimo, balsavimas pradedamas. balsavo visi nariai, 29 už, 26 prieš, plus 1, 26 plus 1, 29 plus 2, priimta. Pereikime prie antrojo žodinio pakeitimo, kas už. Ar kas nors prašė žodžio, ponia Prusot? Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau paprašyti pakeisti žodinį pakeitimą antrąjį, tai yra pakeisti tekstą į where several EU member states. The SAA, thus delaying the European integration process of the country, and whereas these member states should proceed with the ratification without any further delay. Parola relatore. Ich bin gegen diesen Änderungsantrag. Nu, turiu pasakyti, kad jei kalbėtume apie mano valstybę, aš irgi paprašyčiau. Tie, kas nepaminėti, turėtų būti įtraukti. Norėčiau paprašyti kolegų balsuoti prieš ir tiesiog balsuoti taip, kaip pateiktas tas žodinis pakeitimas, įvardijant tikraisiais vardais. Parlament soll bleiben, wie es ist von mano žodinis pakeitimas ir turi likti toks, koks jis yra, kokį aš pateikiau. Bene, allora votiamo l'emendamento orale 2, così come era nel... Antrasis žodinis pakeitimas toks, kokį jį pateikė pranešėja, kas už. Prieš. Primtas. 48 kas už, prieš atmestas. 49 kas už, prieš primtas. 50 už, prieš primtas. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš primtas. 55 kompromisas už, prieš primta. 54 kas už prieš priimtas. Jums pritarus norėčiau balsuoti dėl visų. Dėl pirmos, antros, trečios pastabos išnašos, kas už. Dėl ketvirtosios išnašos už. Prieš atmesta. Penktoji atsimta. Balsuojame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Keturiasdešimt aštuoni balsavo už, penki prieš, plus du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 Dabar pirm, dėl pirmo, antro, trečio balsuojame kartu už prieš priimtą. Dabar dėl devintojo balsuojame kas už prieš priimtą. Penktasis buvo atsimtas, dešimtasis už prieš priimtą. Septintasis prieš, už prieš atmestą. Aštuntas ir šeštas atsimti, vienuoliktas už prieš priimta. 12 už, prieš, priimta. 13 už, prieš, priimta. Dabar elektroninis balsavimas dėl pranešimo, pakeisto pranešimo projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame. 45 plus 2 už, vienas prieš, ar vienas susilaikė, taigi priimta. Dabar dėl teisė, kurios rezoliucijos balsuojame, pradedame balsuoti. Kai kurie kolegos, atrodo, nebalsavo, neturėjo, ne į, neįdėjo savo kortelių. Baigiame balsuoti. 46 plus 2 už. Vienas prieš, keturi susilaikė. Sveikiname pranešėją priimtą. Dabar pereikime prie nuomonės Pakistano. Vienas tik pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. Elektroninis balsavimas, kad pasitikrintume dėl pirmojo pakeitimo balsavimą. Pradedame balsuoti. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. Taigi sveikiname pranešėją. Dabar elektroninis balsavimas dėl e, nuomonės projekto. Kas už? Prašom balsuoti. Vis dar maždaug 20 kolegų nepasinaudojo mašinomis, e, aparatais. Jau beveik baigiame jau. Kažkas pamiršo, atrodo, įterpti kortelę. Tik 48 iš 54 balsuoja. 38 plus 2 už, 10 prieš. Sveikiname nuomonės referentai. Priimta. Techninė penkių minučių pertraukėlė dabar. Thank you. Onorevole Kilnilsen vuole intervenire? Prego. Je vous remercie, monsieur le président. Je voulais simplement... Pone Kilnilsen, ar jūs norite ką nors pasakyti? Bien sûr, la démarche n'est pas... Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad esu nusivylusi priim, dėl priimto sprendimo. Mes nebaigėme procedūrų. Lybė gali išreikšti nuomonę. Aš manau, kad kaip parlamentarai mes turime e, duoti galimybę turime pasinaudoti galimybę pakeisti situaciją. Tai buvo istorinė galimybė daug nevyriausybinių organizacijų tikrai pasipiktins šio balsavimo rezultatais ir norėčiau priminti balsavusiems už susitarimą, kad mes susidursime su pavyzdžiais atspindičiais mūsų pasirinkimą ir dėja ponia Aštos, ponios Ašton e, vardas bus susijęs su tuo tekstu, kuris visai nesusijęs su žmogaus teisėmis. Taigi po šios galutinės pastabos penkių minučių pertraukėlę, kad galima būtų susitvarkyti salėje. Kandi. e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete prendere posto, possiamo Prašyčiau susėsti į savo vietas. Dabar bandysime pereiti prie sekančio punkto - apsikeitimo nuomonėmis apie situaciją Gazoje po to, kai Izraelio uh, E, jūrų karinės paėgos įvykdė išpolį prieš humanitarinę vilkstinę ir kurios metu žuvo visa daug aktyvistų. Ir pereinant prie šio apsikeitimo nuomonėmis, turėčiau taip pat pasakyti, kad konkrečiai paprašius politinio saugumo komiteto pirmininkui bus keičiamasi nuomonėmis dviejose atskirose diskusijose. Ambasadorius Kuriel ir Matane Fernandes Arijas. Taigi, e, prašau laikytis šios sutartos procedūros. Kitaip tariant, pirmajame etape išklausysime pono Fernandės Arijas Jis e, išsakys savo pareiškimą dėl ES pozicijos, kuris išplaukė iš vyriausiosios įgaliotinės pareiškimo. Po to galėsime padiskutuoti dėl to, o po to ambasadorius Kuriel pasisakys ir vėlgi galėsite išsakyti pastabas ir klausimus. Neturiu daugiau ko pridurti. Taigi, Pasinaudokime turimų laiku ir išklausykime kolegų klausimų ar pastabų. Taigi, ponė Fernandės Arijas, žodis jums. Bassett. Um, la ringrazio, signor Presidente. Um, and thank you very much for inviting me here to pirmininkė, ačiū labai, kad pasikvietėte mane į EFET komitetą, kad galėčiau paaiškinti, e, ką ES yra nuveikusi po to, kai vyko incidentas vakar ryte. Kai, kaip ir sakėte, humanitarinis e, laivas bandė pasiekti gazos ruožą. Norėčiau Jums pasakyti, kad či, aš, aš čia šiandieną kalbu vyriausiosios įgaliotinės vardu. Būtent jos vardu pirmininkauju politinio saugumo komitetui. Ir mes ten taip pat vakar ir šiandien kalbėjome šio klausimu. Visų pirma, norėčiau tarti keli žodžius dėl to, e, koks, kokia buvo reakcija iškart po incidento. Catherine Ashton praėjus kelioms valandoms po incidento e, susisiekė su įvairiausiais veikėjais. Ji susisiekė su Liberman užsienio reikalų ministru. Šį rytą ji susisiekė su Palestinos savaldos ministrų pirmininku Fajadu, taip pat Izraelio ambasadoriumi, kuris šiandieną irgi dalyvauja. Jam jam jos vardu paskambino e, kabineto vadovas vakar, tačiau ji paragino politinio saugumo komitetą e, surenkti nedelsiant susitikimą, kuriame būtų parengta deklaracija, kurioje būtų išsakyti, išdėstyti įvairiausi elementai E, sudarantis Europos poziciją dėl to, kas įvyko. Šis atsakas tikrai buvo greitas ir vyriausioji galiotinė paskatino ES priimti bendrą poziciją. Ta vakar mes ir padarėme PSK. Atsakas buvo stiprus, tačiau ir, ir tai yra normalu, kadangi incidentas buvo tikrai rimtas ir tragiškas. Mes Turime e, deklaracijos tekstą. Jis buvo padalintas šioje salėje. Jūs galite su juo susipažinti. Tačiau tokie elementai yra šiame tekste. Visų pirma, e, išsakomas apgailestavimas dėl mirčių, dėl žuvusiųjų ir išreiškiama užuojautą aukų šeimoms. Mes smerkiame smurto panaudojimą, kuris baigėsi tokiu dideliu aukų skaičiumi ir raginame e, nedelsiant e, bešališkai, atlikti bešališką incidento tyrimą. Taip pat toje deklaracijoje yra dar keli elementai. Pirma, mes raginame ir kreipiamės dėl to, kad į visus veikėjus ir suinteresuotas šalis atsiriboti nuo įvairiausių incidentų ir smurto eskalavimo. Taip pat paprašėme Izraelio valdžios institucijų valstybėms narėms suteikti pilną prieigą, valstybių narių piliečiams suteikti pilną prieigą prie konsulatų, kurie yra susijęs su tais incidentais. Ir galiausiai deklaracijos pabaigoje ES primena savo įsipareigojimus ir poziciją dėl gazos ruožo, bet prie to dar sugrįšiu vėliau. Tai yra pirmoji reakcija. Po jos sekė dar vienas pareiškimas, kurį šiandien ryte kuris buvo padarytas šiandien ryte kartu su užsienio reikalų ministru Lavrovu, Rofto, Rostove, ES ir Rusijos viršūnių susitikimo rėmose. Dar vienas buvo padarytas šią popietę. E, jį išsakė prezidentas Van Rompuy. Taip pat buvo visa eilė deklaracijų įvairiausiose formuose vakar jungtinėse tautose. Mes turėtume atsižvelgti į tai, kad diplomatinės, e, diplomatinės regioninės pasiekmes šio incidento tikrai bus labai žymios. Palestiniečiai e, patiria spaudimą pabaigti netiesioginės dėrybas. Diplomatinė veikla todėl bus daug komplikuotesnė, dar padidės įtampa. Kai kurie Kai kurie nukentės, kai kurie Izraelio santykiai su Turkija, pavyzdžiui, svarbia partnerė. Iš tikrųjų, pablogės su Turkija sa santykiai. Ir turbūt greitų metų nepagerės. Taip pat Egiptas patir spaudimą e, atverti perėjas, rato perėjas, Rafa perėjas svarbu, kaip galima labiau suvaldyti neigiamas pasiekmes. Iš tikrųjų, pastebėjome, kad per įvairiausias televizijas, e, spaudoje daromos įvairiausios deklaracijos, jos visi mm, aštrėja ir todėl mes raginame savo deklaracijoje susivaldyti ir susilaikyti nuo įvairių radikalių pasisakymų ir, ir vengti tolesnių įtampų ir e, tęsti dėrybas siekiant e, atnaujinti tiesioginės dėrybas. Tai yra mūsų pozicijais labai svarbus elementas. Neturime pamiršti gal svarbiausio taikos tikslo tarp palestiniečių ir Izraelio. ES ir jos atstovai nuolat palaikė ryšius su, su įvairiausiais e, ketverto nariais. Kitas ketvertas sutarė, taip pat ir dvišaliais pagrindais, pavyzdžiui, Catherine Ashton ir Miša Lavrovas Rostove, kaip jau sakiau, e, įvyko kontaktai su jungtinėmis tautomis JAV. Taip pat labai svarbu ir tai, ką kvartetas, ir dėl to, kad kad kvartetas sutarė, kaip galima greičiau, galbūt Liepos mėnesį vėl atnaujinti veiklą. Dabar visos ketvertos šalis susitarė dėl elementų įtrauktų į vakardienos ES deklaraciją. Trečiasis dalykas, kurį šiandien norėčiau pasakyti, yra susijęs su galimomis ilgalaikėmis šio įvykio pasiekmėmis. Yra tam tikrų pamokų, kurių galėtume pasimokyti ilgalaikėje perspektyvoje. Pirma, ir tai taip pat vakar aiškiai buvo pasakyta deklaracijoje, ES negali e, pritarti besitęsiančiam gazos ruožo atribojimų uždarimui. E, reikia, kad būtų atvertos perėjos normaliam eismui e, ir taip pat esant reikiamam tarptautiniam stebėjimui. Žinote, kad ES įsipareigojimai yra ilgalaikiai. ES įsipareigojo atidaryti ir valdyti Rafa perėją. Mes turime ten tą misiją, ji vis dar funkcionuoja, nors ir galbūt ne pilnu pajėgumu, bet yra galima ją suaktyvinti, kai tik taip būtų nuspręsta. Taip pat mums reikia skubiai pasiekti ilgalaikio sprendimo dėl situacijos gazoje. Būtina išsamei pakeisti politinę poziciją dėl gazos. Ši problema yra politinė ir todėl reikia įrasti politinį sprendimą. Manau, kad po incidentų nebegalime ir toliau ignoruoti gazos. Ir čia ir pabaigsiu. Pirmininkė, jums leidžiu. Certo. Grazie, ambasciatore. La parola al... Dėkuoju ambasadoriui, ponas Salafranka. E, jeigu galima, kalbėkite nelgiau kaip dvi minutės. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju politinio saugumo komiteto pirmininkui, kad jis atvyko vietoj vyriausiosios įgaliuotinės. EPP frakcijos vardu norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl žmonių gyvybių Mes uh, džiaugiamės, kad atvyko Izraelio ambasadorius, dėkingas esu jam už tai ir mes, man atrodo, neturėtume pasmerkti šiuos įvykius, bet reikia išklausyti ir prieš tai smerkti. Tokiais įvykiais kaip dabar reikia daryti skirtumą tarp priežasties ir poveikio Žinome, kad gazo žmonės kenčia nuo embargo. Taip pat vyksta tam tikros operacijos, net jeigu jos vykdomos gera valia, kartais jos gali turėti pasiekmių. Ką tik e, politinio saugumo komiteto vadovas e, minėjo, kad žuvo žmonės, e, buvo mm, išreikštas pasipiktinimas Izraelio veiksmais, pasmerkti jie JAV valdžia padarė pareiškimų, Turkija atšaukė ambasadorių, bet mes ką tik tai buvome susitikę su Irano užsienio reikalų ministru komitete ir galime pagalvoti apie tai, kokias pasiekmes tokie rimti veiksmai turės tarptautinėje arenoje. Norėčiau paklausti e, politinio saugumo komiteto pirmininko, kiek europiečių yra susijęs su šiais įvykiais ir be konsulinės pagalbos prašymo e, buvo paskelbta ir kitų pareiškimų. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti, kad reikėtų tai, kad reikia keisti ES politiką gazoje taip, kad būtų galima e, ir kiek tai gali būti susijęs su teroristinių organizacijų apibrėžimu sąraše ES. Dėkuoju, ponė Salafranka. ponas Unis. Dėkuoju pirmininkė. Pone, atsiprašau, Unis. E, dėkuoju e, PSK pirmininkui, kad apsilankė pas mus e, šis veiksmas prikaustė tarptautinės bendruomenės dėmesį, atsirado dar papildomas nestabilumo elementas, mažiausiai to reikėjo. ES turėtų kalbėti apie tai, kad neproporcingas jėgos panaudojimas yra tarptautinės teisės pažeidimas. E, ir e, embargas taip pat galima laik, gali būti laikomas agresijos faktu pagal tarptautinę teisę. Izraelio saugumo paėgos negali pakeisti tarptautinės teisės normų Izraelis negali užsimti piratavimo veiksmais ir e, viską, visko pateisinti savo saugumu. E, ar mes turime, kad atsinaujintų taikos procesas reikia nepriklausomos tyrimo komisijos ir dar noriu pasakyti, kad embargo nutraukimas arba gazos blokados nutraukimas yra labai svarbus dalykas. Reikia nutraukti tokią situaciją gazoje. Pone Neits, dvi minutės. Pirmininkė, kolegos. Europos Sąjunga pakartojo savo pasipiknimą dėl gazos e, blokavimo. Mes reikalavome, kad jis būtų panaikintas dėl humanitarinių taip pat ir politinių priežasčių. Manau, kad e, pastarųjų dienų tragiški įvykiai dar kartą pademonstravo, jog situacija negali tęstis taip kaip dabar, nes tai turės labai rimtų pasiekmių. Galime aiškiai pasakyti, kad mano frakcija be atodariškai smerkia Izraelio uh, išpolį prieš flotilę ir norėčiau paklausti, ar politinio saugumo komitetas gali patvirtinti, kad užpolimas įvyko tarptautiniuose vandenyse. Tokiu atveju, pagal tarptautinę teisę, šis išpolis e, būtų vertinamas dar blogiau. Pone Kilnilsen, dėkoju. Aš anksčiau lankiausi su kolegomis Gazoje. 2009 metais jis ir e, vykome į Gazą ir vykome per Egiptą. Aš tuo metu pirmą kartą ten vykau ir supratau, kodėl e, Egipt, e, Izraelis nenorėjo, kad mes ten vyktume. Tame gete gyvenimas yra visiškai nepakeliamas, yra skandalinga tuos visus žmonės versti gyventi tokioje situacijoje. Daugiau kaip 50 žmonių ten gyvenančių yra jaunesnė 18 metų, taigi negalima jų net kaltinti dėl to, kad jie neteisingai balsavo per rinkimus prieš trejus metus. Gazoje tai yra vienintelė teisė išgyventi, nėra ten numatyta teisės gyventi. Tra, tra, tra, tragedija, kuri atsitiko su uh, E, flotilė tai yra mūsų visų atsakomybė. Aš jaučiuosi atsakinga už tai, Europos Sąjunga, Europos vyriausybės atsakingos už tai, kadangi mes, mums trūksta politinės drąsos e, pasižiūrėti į tai, kokia yra situacija yra gazoje. Palestinos savivaldoje. Labai nedaug drąsių pozicijų yra patvirtinta. Taigi piliečiai ima iniciatyvą į savo rankas ir rizikuoja savo gyvybėmis. Man atrodo, kad tai yra visiškai skandalinga. Matome, kad boikotas e, tęsiasi, kai kurios valstybės narės su tuo susijusios. Bet kodėl žmonės taip daro? Jie nėra tikri, kad e, produktai, iš kur atkeliauja produktai, galbūt iš okupuotų teritorijų, negalima atsekti produktų pagaminimo vietos. Tai reiškia, kad piliečiai e, nori imtis iniciatyvos, e, nes politinės institucijos to nedaro, tai yra labai apgailėtina. Ir aš tikiuosi, kad šių pacifistų aktyvistų mirtis pus laikas mums pasakyti jau gana ir baigime e, taikyti nebaudžiamumą Izraeliui. Ponas Tanukas dviems minutėms. Taip, iš tikrųjų, mūsų frakcija labai gailestauja dėl žmonių gyvybių. Ir e, iš tikrųjų, manome, kad pradžioje Izraelio paėgos neketino taip elgtis. E, buvo ketinama nuvesti laivus į neutralų E, uostą. Buvo e, atitinkama Turkijos nevyriausybinė organizacija Izraelio perspėta, kad Izraelis e, netoleruos numatomų veiksmų. Žinome, dėl ko dabar yra taikoma blokada dėl Hamas valdymo ir dėl to, kad Hamas teikia Iranas ginklus. Aš negaliu visko kompensuoti komentuoti, tačiau žinau, kad nebuvo iš pradžių veikiama piktavališkai. Izraelis netrukdo įvežti sausumą humanitarnės pagalbos ir Egiptas taip pat prisideda, bet uh, Izraelio pajėgos ėmėsi e, tokių veiksmų, kai kareiviams iš kilo pavojus jų gyvybei, kadangi jie buvo pasitikti su metaliniais trypais Ir kiekvienas Izraelio kareivis turi teisę gintis, tačiau jeigu jie panaudojo neproporcingą jėgą, tai aš raginu, kad Izraelio kariuomenė atliktų tyrimą ir žmogus neproporcingais panaudojęs e, jėgą turi būti atiduotas į karo tribunolą. Tai yra dėje nesusijęs su humanitarinė pagalba, bet susiekiu panaikinti blokadą. Ir mes dabar žinome, kad šaukimai e, pradėti džihadą, sukilimą e, pasigirdo. Vaikai ir moteris buvo tuose laivuose, bet jie žinojo, kad gali pras, pasireikšti smurtas. Tai yra e, taip pat vargu ar pateisinama, nes e, ir mes vis tik tai kaip frakcija, konservatorių reforma, reformistų frakcija, apgailestavime, kad žuvo žmonės, tačiau negalime rizikuoti ir leisti, kad dar patektų ginklai gazą į Hamas rankas, kaip žinia, tai yra ES uždausta tarptautinė organizacija ir Izraelis ir taip pat Palestinos savivalda gali nukentėti nuo Hamas. Grazie, onorevole Tanok. La parola all'onorevole. Dėkuoju, ponė Tanok. Toliau ponas Mėris. Dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. Mano frakcija pirmiausia norėtų viešai išreikšti pagarbą, prisiminti tuos žmonės, kurie atidavė gyvybės. Prisiminkime ne kaltus aktyvistus, kurių užduotis buvo nuvežti 10 tūkstančių tonų humanitarnės pagalbos e, gazos gyventojams. ES turėtų pasižiūrėti į dar kartą į Izraelio klausimą. Izraeliui, ant, Izraelis susikrūvino rankas ir negali likti nenubaustas. ES turi daugiau negu reikia priemonių, kad padėtų užtikrinti, jog Izraelio vyriausybė prisimtų savo politinės ir baudžiamasias pareigas, nes tai yra aiškus agresijos pasireiškimas, kuris prieštarauja tarptautiniai teisėjai. Tai dar vienas e, tarptautinės teisės pažeidimas. Mes jau pripratom prie to, kad Izraelio vyriausybė nuolat pažeidinė šią teisę. Yra pasirašyti susitarimai ir mes dabar susidurime su labai rimta situacija. Aš e, tikiuosi, kolegos, kad galėsime aptarti ir pasiūlymą dėl rezoliucijos šio klausimu. Strasbūre e, visos frakcijos e, turėtų apsispręsti dėl pasmerkimo klausimo. Negalima palikti šio nusikaltimo šiaip savieigai, už jį reikia bausti. Tarptautinė bendruomenė turi E, reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės. E, suspendavimo nuostata, sutarime su Izraeliu, gali būti panaudota čia dėl šios priežasties. Mums reikia e, aktyvaus pareiškimo žmogaus teisų apsaugos rytyje. Dabar atrodo daugiau kaip dešimt žmonių žuvo. Atrodo, kad to jau pakanka, kad ES pareikštų, parodytų kažkokią nors reakciją iš karto. Mūsų frakcija bandys įkūnyti e, tokią reakciją pasiūlyme dėl rezoliucijos. Taigi e, dabar suteiksiu žodį ponui Fernandės e, sureaguoti į klausimus, o paskui ambasadorius pasisakys. Labai ačiū, Buvo pateikta tam tikrų klausimų man. Aš nereaguosiu į e, pasisakymus, pastabas, bet atsakysiu į klausimus, o paskui ambasadorius e, turės galimybę atsakyti, nes kai kas buvo adresuota jam. Ponas Salafranka manęs klausė apie tai, kiek ES piliečių e, ten dalyvavo ar galėjo būti sulaikyta Izraelyje. Pagal mūsų informaciją nėra viskas aišku, bet manome, kad yra nemažai ES piliečių laivuose, kurie plaukia link gazos. Žmonės buvo perkelti iš laivų į Aštoto uostą. Daugelis iš jų iš ten buvo perkelti į kalėjimą kai kurie e, iškart prašė būti repatrijuojami, kiti atsisakė suteikti informaciją. Jie pasirinko tai, kas dažnai vadinama pasyvę rezistenciją, pasyvių pasipriešinimu. Mes turime tam tikros informacijos ir aš E, mes jau toliau kalbėjome su e, Tel Avivu ir e, tikimės, kad jie, jiems, te, tiems žmonėms teisėjai, teismas leis išvykti iš Izraelio. Pagal mūsų turimą informaciją, maždaug 50 ES piliečių dalyvavo Kai kurie yra kalėjime dar, o kai kurie jau buvo repatrijuoti, maždaug dešimt. Arba bus repatrijuoti artimiausių metų. Turiu duomenų pagal tautybę, jeigu jums įdomu. Pasakysiu, kad kai kurios valstybės narės neturi ambasados Izraelyje arba piliečiai negalėjo pasinaudoti informaciją. Taigi nežinau visko apie jų padėtį. Dėl to mes e, prašome pareiškime suteikti Izraelio valdžios prieigą prie konsul, konsulinių paslaugų. E, ponas Salafranka klausė apie politiką Hamas atžvilgių. ES tebe lieka pasiryžusi laikytis e, gruodžio mėnesio vadovų tarybos išvadų kai kurių punktų ir e, kovo 19-osios deklaracijos šių metų. Labai svarbu, kad būtų laikomasi trijų kriterijų Hamasui keliamų - pripažinimas Izraelio kaip valstybės, e, smurto atsisakymas ir iki šiol sudarytų susitarimų gerbimas, laikymasis. ES pozicija dėl regiono išlieka tokia pat. Dabar poniai Neits atsakysiu. Ji manęs klausė, ar e, išpolis prieš laivus įvyko tarptautiniuose vandenyse. ES deklaracijoje kalbama apie tarptautinius vandenis. Mes gavome tokią informaciją. Pagrindinis laivas buvo maždaug 60 e, jūrmilių nuo blokado zonos. Tai yra 60-70 jūrmilių nuo Izraelio gazos pakrantės, priklauso nuo to, kaip matuosime atstumą. Tai iš tikrųjų e, laivai buvo tarptautinėse vandenyse tuo metu, dėl to apie juos ir kalbame. Dar buvo klausima manęs apie gazą, bet man regis aš apie tai kalbėjau pradžioje, sakiau, kad politika mūsų nesikeis. Jeigu kas nors galėtų atsirasti po šio tragiško incidento, tai galbūt Galiu pasakyti, kad e, gazos situacija vėl yra tarptautinio diskurso dalis. Aš nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, bet tiesa yra ta, kad dabar pasaulis turi at, kur kas rimčiau nuo šiol pasižiūrėti į situaciją gazoje. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ambasadoriui Kiriel. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, tarybos atstovai, ponios ir ponai, laba diena visiems. Noriu padėkoti už kvietimą. Šie įvykiai dėja nėra paprasti mums. Turime pasakyti, kad mes Izraelyje gedime prarastų gyvybių. Sekdami įvykius e, mes, dėja, tiksliau pasakius, aš nespėsiu atspindėti visko per keletą minučių, tačiau e, papasakosiu Jums apie dilemą, su kuria susiduria Izraelis. Norėčiau padė, pacituoti Šimoną Peres, kuris praėjusį vakarą pasakė. Hamas nori palaikyti e, tai, neleisti tai, kai tarp pakis. Tarp Palestinos ir Izraelio. Hamas e, nuolat e, paleidžia raketas, sprogmenis į uh, ha, gazos ruožą. Hamas žino, kad e, jis e, gali kelti neramus e, Palestinoje ir Hamas pasirinko terorizmą. Mano kolega kalbėjo apie ketvertą, apie ketverto šalių taikos dėrybas, o faktas tas, kad Hamas atsisako dėrėtis. Hamas atsisako pripažinti Izraelio teisę. Teisę egzistuoti. Mes negalime. Izraelis negali e, leisti, kad nepatikrinti kroviniai pasiektų gazos ruožą nes tokiu būdu tai gali pakenkti taikos dėrybams. Antrasis dalykas, kurį norėjau pabrėžti, tai yra tarptautinės teisės klausimas. Ginkluoto konflikto padėtis ir dabar egzistuoja tarp Izraelio ir Hamas. Ši organizacija yra įtraukta į Europos teroristų sąrašą. Hamas bandė jūrų keliu e, įvežti ginklus į gazos ruožą ir tai pažeidžia tarptautinės teisės normas, įskaitant pervežimus tarptautiniuose vandenyse. Todėl Izraelis laikydamasis tarptautinės teisės normų turėjo teisę užkirsti kelią vilkstiniai pasiekti gazos ruožą. Mes e, atlikome tyrimą ir tyrimo medžiagą perdosime ir jums. Mes laikėmės tarptautinės teisės normų ir Izraelio veiksmai visiškai atitinka tarptautinę teisę. Jūs tikriausiai skirtingais kanalais, skirtingais lygmenimis e, išgirdote Izraelio poziciją. Mes pasiūlėme vilkstinės vykdytojams perimti krovinį ir per Ešton uostą e, pervežti krovinį į gazos ruožą. Turiu pasakyti, kad Izraelis gazos ruožui kas savaitę perdoda 15 tūkstančių tonų humanitarnės pagalbos produktų. Tačiau panašu, kad šios vilksnės organizatoriai nesutiko su mūsų pasiūlymu ir tai galima vertinti kaip iš anksto suplanuotą provokaciją. Flotilės atstovas gegužės 27 dieną teigė, kad e, svarbu ne tiek tiekti humanitarinę pagalbą, kiek vilksniai pasiekti gazos ruožą. Turiu pasakyti, kad e, Izraelio kariai buvo, nebuvo sunkiai apsiginklavę, jie turėjo tik, tik um, Izraelio kariai buvo pasitikti e, geležiniais strypais ir ginklais. O visos aukos e, yra būtent iš e, laivo. Kitame laive situacija buvo panaši. Aš kreipiausi į komiteto sekretariatą, kad jis ištirtų įvykį laive. Ir papraš, norėčiau parodyti jums atitinkamas nuotraukas. Добро, добро! Аня, коли це ти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 No, no, non le do la parola. Non le do la parola. Finisce l'ambasciatore. Parla dopo. Parla dopo. Nesuteiksiu jums žodžio. Palaukite, kai baigsime. Dopo l'ambasciatore può intervenire. Prego. Finisce l'intervento. Poi ha tutto il tempo di parlare. Kai ambasadorius pasakys, tada turėsite galimybę pasisakyti ir jūs. Prašom, ambasadoriau, norite baigti? You can see in the photo Nuotraukoje jūs galite matyti tuos ginklus, kurie buvo paimti vakar laive. Kodėl mes turėtume tuo tikėtis? Ar yra autentikuoti šie, šios nuotraukos? Ar jos yra autentiškos? Na, manau, kad yra daug priežasčių, dėl ko būtų galima meluoti. Favore, avete la parola quando vi viene. Jums bus suteiktas žodis tuo met, kai išklausysime ambasadorių, o dabar prašyčiau suteikti žodį ambasadoriui. Jei norite pasikalbėti ar kritikuoti, tai galėsite padaryti vėliau. Ambasadoriaus žodis jums dabar. Ponios ir ponai, e, kokie taikos aktyvi, taikdariai, tai, taikos e, pasiekėjai ateina apsiginklavę peiliais ir kitais ginklais. Tai yra žmonės iš skirtingų šalių ir jie save vadina žmogaus teisės gynėjais. Tačiau jie tikslingai e, siekia pakengti Izraelio gyventojams norima varžyti nepriklausomą žiniasklaidą ir susidoroti su politinė opozicija. Aš nežinau, ar e, viešėdami gazoje jūs tai pamatėte, tačiau tokia yra realybė. Tai nebuvo taiki humanitarinė misija, tai buvo provokacija, kuri baigėsi tragiškai. Įvykiai E, ir toliau klostosi ir Izraelis bendradarbiaus, e, siekdamas nustatyti, kas plaukė laivu. Humanitarnė pagalba iš laivų buvo perdota gazos ruožui, kai darėme ir pabaigėme visus patikrinimus. Mes e, susikoncentruojame ties dalykais, kurie padeda palaikyti taiką ir darybos, taikos darybos jau yra prasidėjusios. Ačiū labai visiems uždėmesi. Ačiū pirmininkė. La parola alla collega, alla collega Oman Reuten. Due minuti. Ačiū ambasadoriui, ponė Oman Reuten. Dviems minutėms prašom. Pirmininkė. Jeigu ambasadorius galvoja, kad šie vaizdai ir nuotraukos mane įtikino, tai mm, turiu kai ką pasakyti. Aš mačiau neginklus. Tai galėjo būti peiliai, kurie nu, panaudoti mūsų muštinėms daryti, maistui gaminti. Jeigu būtų buvę laivuose ginklų, tai nebūtų buvę įmanoma nužudyti žmonių laive. Gazoje gyvena jauni, vargingi žmonės, gyvena baisiomis sąlygomis. Jūsų politika juos verčia griebtis, juos stumia į Hamas glėbį. Buvo padaryta graži deklaracija, bet iš tikrųjų mes dabar turime O sakom, kad reikia antraukti blokadą, bet jeigu taip nebus padaryta, tai ką tada ES darys? Bet šį blokadą reikia nutraukti. Antras dalykas - turi vykti tyrimas. Ambasadoriau, ar jūs ketinate bendradarbiauti su tyrėjais, ar girdėsime tokias pat istorijas kaip Gaulson ataskaitos atveju? Dar vienas dalykas e, - prieiga prie konsulinės, e, konsulinių paslaugų, ar viskas išspręsta? Ačiū dabar ponas Koncieri dviems minutėms. Dėkui, pirmininkė. Negalime sakyti, kad tai buvo tik incidentas, aišku, labai apmaudu, kad taip atsitiko. Aš sutinku su tuo, kad e, tai yra labai baisu. Mes matėme kokios yra rimtos problemos. Žinome, kad reikia pašalinti kliūtis taikos procesui, tai yra e, nausėdijos, gazos e, blokada. Mes sakėme Izraeliui, kad esame pasirengę padėti, kur tik tai galime. Ir todėl manome, kad politiškai kvaila buvo neleisti žmonėms įplaukti, patekti į gazą. Dabar vanagai laimi taikos procese, atrodo. Žiūri, žiūrint į gazos padėtį, turime aiškiai pasmerkti civilių mirtį, nežiūrint vaizdo medžiagos. Man atrodo, kad jūs iš tikrųjų labai brutaliai elgitės. Nesilaikėte tarptautinių taisyklių ir iš tikrųjų mirė devyni žmonės, tai labai rimtas dalykas. Europos Sąjunga dabar taip pat atsiduria rampo šviesoje. Civilių mirtis mums rodo, kad JAV ir ES per silpnai demonstravo savo požiūrį. Reikia dabar abipusės versti, pradėti tiesioginės darybas. Tai yra vienintelis būdas pasiekti kokios nors pažangos. Negalime to išvengti. Dėl uh, Europos santykių su Ankara vėlgi žengsime atgal dėl šio incidento. ES turi kaip galima greičiau pergalvoti viską. Dėkuoju, ponė Pansai, dabar ponas Vaigel. Dėkui, ponas pirmininkė. Galima susidaryti tokį įspūdį, kad Izraelis neturi draugų pasaulyje, jis yra izoliuota valstybė ir visi linki tik blogo Izraeliui. Deja, prieš išvykstant mūsų delegacijai į Palestiną ir šiame parlamente buvo bandymų mus, delegacijos narius, diskredituoti pabrėžiant, kad e, mes neigiamai nusistatę prieš Izraelį. Turiu pasakyti, kad tai yra bloga praktika ir tai tokiu būdu bandoma užmaskuoti tikrąją situaciją. Taigi iškyla klausimas, kaip reikėtų sureaguoti į tą Izraelio jausmą, kad jis yra izoliuota valstybė. Manau, kad protingas atsakymas būtų pasiūlyti Izraeliui saugumo jausmą. Ir aišku, Izraelio kaimynės galėtų pasistengti tą saugumą užtikrinti. Manau, kad pirmiausia tai yra Izraelio ir Palestinos reikalas. Tos dvi valstybės galėtų egzistuoti ir gyvuoti taikoje. Deja, gazos ruožo problema yra labai didelė problema. Tačiau dar didesnė problema yra vakarų Jordanijos problema. Nes e, ten taip pat esama Izraelių gyvenviečių. Ten susiformavusi ciniško apartheido sistema. Ir manau, kad būtent tose gyvenvietėse situacija bus dar prastesnė nei gazos ruožė kažkada. Ačiū, ponė Vagel, dabar ponė Žoliai dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paminėti tai, ką praėjusį penktadienį lankydamiesi Gazoje pamatėme ir kai susitikome su atsakingais jungtinių tautų atstovais, jie mums pasakė, kad E, iš gazos kylančio smurto link Izraelio banga tikrai sumažėjo pasarųjų metu. Ir gazos e, piliečiai patiria įvairiausių apribojimų, jie negali gaudyti sardinių, kurios yra už trijų mylių, nes Izraelis yra apribojęs gazos žvejybos zonas. Matėme vaikus Deja, neturiu nuotraukų, kad galėčiau parodyti, kokiame skurde gyvena vaikai, vaikai su amputuotomis galūnėmis. Ir be rūbų mes tai matėme tiesiogiai. Aišku, vyksta komunikacijų mūšis ir neturime jokių garantijų, kad mūsų matomi, matyti vaizdai yra autentiški. Todėl reikia e, užtikrinti svarbų tarptautinį tyrimą, kad būtų išaiškinta, kasgi iš tikrųjų įvyko. Aš taip pat siūlyčiau, kad ES liautusi buvusi tokia pasivi ir pradėtų veikti taikos labai ir aiškiai parodytų, kad šį kartą Izraelis jau yra nuėjęs per toli. Manau, kad būtų teisinga suspenduoti visus dabar su Izraeliu turimus susitarimus, kol nebus paskelbti tarptautinio tyrimo rezultatai. Taip pat turėtume pareikalauti, kad SBO atidžiai išnagrinėtų Izraelio elgesį ir taip pat sus suspenduotų Izraelio kaip demokratinės teisės viršenybės valstybės statusą. Ačiū. Dabar ponas Robert Atkins. Pirmininkė, kai prieš 60 metų baigė gyvuoti Britų imperiją, pamatėme, kad užplūdo įvairiausi žmonės mus, kurie dabar būtų laikomi teroristais, ponas Kenijata ir kiti yra ir taip toliau. Aišku, mes su jais turėjome kalbėtis. Ar netėjo jau laikas, kad ES parodytų, pradėtų elgtis aktyviai ir taip pat pripažintų, kad ir Hamas turi suvaidina svarbu vaidmenį. Mes tai supratome, kai vykome į, delega, į vizitą Palestinoje praėjusį gruodį. Daugeliu atveju atveju jie yra aštriausi peiliai, e, svarbiausi aktoriai. Ir taip pat argi neaišku, kad kvartetas iš tikrųjų yra tik brangiai kainuojantis laiko švaistimas, o kiek tai liečia Europos Sąjungą, mes turėtume arba užtikrinti, kad jis kažką darytų, o ne tik kalbėtų, kaip ponas Ber visą laiką atrodo mėgsta daryti. Todėl mes turėtume paskatinti lyderystę, o net tik tai uh, tuščius paistelus. Be to, pirmininkė, to, ta per daug, e, per didelė reakcija gazoje. Dabar šis incidentas, kai Bidenas taip pat lankėsi elgesys, jų visą tai rodo, kad Izraelis praranda savo kompetenciją. Ir aš pripažįstu, kad jie jaučiasi ap, užgulti, apgulti ir dėl to jie pernelyg, pernelyg smarkiai reaguoja. Bet galbūt parlamentas mūsų galėtų imtis atsakomybės, kad dėrybos tęstus ir kad būtų išspręstos šitos nesibaigiančios problemos ir kad būtų galų galia užtikrinta gazo žmonėms ir visai Palestinai ateitis. Ačiū, ponė Robertai. Dabar ponė Liozing dviem minutėm. Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad man labai sunku išlikti dalygiš, dalykišką, e, pa, stebėjus tą propagandinę medžiagą. Dvi moterys iš Vokietijos Bundestago žemųjų parlamento rūmų buvo tame laive ir jas įvardinti kaip um, nesantaikos kurstytojomis ar teroristėmis, mano manimu, mažų mažiausiai yra neteisinga. Šios moterys šiandien sugrįžo į Vokietiją ir um, pranešė, kad dar 40 žmonių liko kalėjimuose, kalėjimuose jie yra mušami ir uh, E, labai žiauriai su jais elgiamasi. Turiu pasakyti, kad e, bet kokios deklaracijos, e, kuriomis pabrėžiama, kad tarsi tyrimas yra baigtas ar neramumai jau baigėsi Izraelį, yra neteisingos. Įvykiai klostosi ir toliau, todėl reikėtų daryti spaudimą, kad suimti ir kalėjimuose kalinti žmonės būtų kuo greičiau paleisti ir gražinti namo. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad šie žmonės būtų kuo greičiau aprūpinti visomis reikiamomis e, priemonėmis. Buvo bandoma įteikti, kad E, laive esantys žmonės yra teroristai. E, aš nežinau, kaip Izraelis įsivaizduoja, e, kaip gali invalido vežimėlį tapti ginklais. Na, nesu, ne, nemanau, kad netgi teroristai tai sugebėtų padaryti. Ačiū. La parola all'onorevole Madlener per due minuti. Eh, Ačiū dabar ponas Marlėnė dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Aš eh, turiu trumpą klausimą. Aš eh, iš tikrųjų maniau, kad ši filmuota medžiaga buvo labai spūdinga. Matėme, kad, kad kariai, kariai turėjo kovoti už savo gyvybę laive, kuriame taip buvo taip vadinami taikos aktyvistai. Jie buvo užpulti. Man atrodo, kad ši filmuota medžiaga buvo labai įtikinanti ir todėl mm, norėčiau paklausti, ar e, tie žmonės, kurie žuvo, žuvo besigindami. Ar tai toks būtų mano klausimas? Bene, grazie onorevole Medlener. Eh, diamo la... Ačiū, ponė Medlener. Dabar žodį suteiksime ambasadoriui Dekuriel, kad jis atsakytų. Thank you, Mr. Chairman. I... Dėkuoju, ponas pirmininkė. Aš savo vyriausybei perduosiu įspūdžius iš šio posėdžio ir tuo perduosiu tai, ką kiekvienas iš jūsų pasakėte. Galbūt aš pradėsiu nuo Izraelio Europos Sąjungos dalykų. Ponui Vaigel atsakysiu apie vizitą į Izraelį. E, galbūt e, yra techninių čia problemų, bet buvo neteisingai pateiktas pavadinimas vizito. Sakoma buvo, kad tai vizitas buvo į Izraelį ir Palestinos teritorijas, bet iš tikrųjų tai buvo vizitas į pastarasias teritorijas. Ir tai a, e, rodo, kad galvojama vien apie Palestinos klausimą, Bet kai vykstama į Palestinos teritorijas, tada reikėtų paskui vykti į, į Izraelį ir aptarti šį klausimą. Bet jeigu jūs norite su Izraeliu bendrauti, tai reikia kalbėti apie ekonomiką, apie tai, kaip įtraukti visuomenę Be, aš žinau, kad konfliktas yra labai svarbus, bet tai nėra vienintelis dalykas, kuriuo turi užsimti parlamentas. Jeigu jūs norite rimtai kažką daryti, tai reikia bendrauti su uh, Izraeliu. Toks būtų mano pirmas pastebėjimas. Antrasis. Atsakau į pirmąjį klausimą. Taip Izraelis uh, atliks deramus tyrimus Tai buvo nenumatytas rezultatas, mes galvojame, kad bus aukų po operacijos ir, aišku, Izraelis savo labui sieks išaiškinti, kas vyko, ne tam, kad įtiktų kažkam už Izraelio ribų, net jeigu taip ir būtų. Iš tikrųjų, dabar, poniai Žoli, galiu pasakyti, kad jūs kalbėjote apie medicinos sveikatos klausimus gazoje. Ja? E, aš dabar nekalbėsiu apie bendrus ryšius tarp Gazos Izraelio, bet egzistuoja toks medicinos koridorius. 2009 metais e, Izraelija buvo gydoma 2000 žmonių. 10 tūkstančių žmonių. Ir kiekvieną mėnesį e, medicinos darbuotojai vyksta ten Jeruzalė e, kas metai e, duoda, moka 3 milijonus dolerių palestiniečiams gazoje gydyti. Aš žinau, kad yra, e, žmonės labai kenčia gazoje, bet yra ir kitų dilemų. Dėl Hamas. Ar negalite įtikinti Hamas, kad e, sutiktų su pagrindinėmis, taip sakant, pagal jūsų terminus, aki nuostatomis? Mes kalbame apie dviejų valstybių sprendimą. Jeigu jie nepakeis savo pozicijos, jeigu Hamas ir toliau sakys, kad Izraelis neturi teisės egzistuoti ir kalbės tik tai apie vieną Palestinos valstybę, tai nėra apie ką kalbėti. Antras dalykas, Hamas turi atsisakyti smurto. Kas gali būti esmingiau už tai? Trečias elementas - reikia laikytis ankstesnių susitarimų, kad nereikėtų pradėti nuo nulio. Jeigu įtikinsite Hamas e, sutikti su šiais trimis elementais, tai mes būsime pasirengę daryti su jais ir tikimės, kad jūs tą patį darysite. E, tikimės, kad jūs kalbėsite su jais. Tai yra klausimas ne ar kalbame ar nekalbame su Hamas, bet apie ką kalbame. Dėl to jūs turite uh, ketver, laik, reikalauti, kad būtų laikomasi ketverto principų, bet jūs to nedarote. Paskutinėse ES išvadose pareiškimuose uh, E, tai nesispindėjo ir per pastarosius metus, tai nesispindi ir tokiu atveju Hamas laimi. Mes galime kalbot, kalbėti apie. E, mes laikysime savo pozicijos ir ar blokada šišlūks ar kita, bet mes laikysime savo e, pozicijos. Aš esu pasirengęs su jumis bendrauti, Izraelis taip pat mane apkaltino ar skundėsi kažkas skundėsi, kad aš neatvykau pas jūs prieš delegaciją vykstant į Izraelį, bet manęs niekas nepakvietė, nes aš būčiau tada jums paaiškinęs, kaip būtų galima labiau buvę subalansuoti šią programą. Bet e, kad būčiau galėjęs tą padaryti, man reikėjo pakviesti, ponai ir ponios. Labai ačiū. Dėkuoju ponui ambasadoriui. Galėtume E, tęsia diskusijas, bet dar yra užsirašę 18 kolegų, o, o vertėjai turi baigti darbą. Taigi jūsų paprašysiu savo pastabas sukoncentruoti į vieną minutę, jeigu įmanoma. Taip pat pasakykite, kam skiriate savo pastebėjimus arba klausimus. Ar ambasadoriai E, Fernandės ar ambasadoriai Korel. Pone Kasulydis, per vieną minutę aš pirmiausia noriu paklausti ambasadoriaus Fernandeso, kai kalbame apie e, netidėliotiną tyrimo pradėjimą, nešališko tyrimo, tai kas jį atliks? Operacija vyko tarptautiniuose vandenyse ir ar tai pateisina uh, ar leidžia Izraeliui tai atlikti pačiam tyrimą, ar bus tai tarptautinis tyrimas, kur bus e, numatyti tam tikri įgaliojimai, e, iššaukti, liudyti suinteresuotas pusės. Antras klausimas. Izraelio ambasadoriui, aš labai dėkuoju, kad jis taip greit sureagavo į mūsų kvietimą ir atvyko. Noriu sužinoti, ar gali būti problemos politinis sprendimas, blokados problemos. Ir tuo pačiu metu e, mes žinome, kad reikia užtikrinti, jog e, nebus kontrabanda įvežami į ginklai. Taip tariant, kad Hama žinotų, ką mes norime daryti. Dėkui, ponia Kasulydis, dabar ponia Kopa. Vienai minutiai. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, pirmininkė. Izraelio e, pajėgų krūvinas išpolis prieš flotilę, vežančią humanitarnę pagalbą gazo žmonėms, buvo piratavimo atvejis, nes tai vyko tarptautiniuose vandenyse. Taikus aktyvistai siekia padėti žmonėms gazoje Ir tai, kad tie žmonės buvo užpulti, yra nepriimtina pagal tarptautinę teisę. Mes reikalausime atsakymų, bet ne atsakymų ištyrimo, kurį atliks Izraelis. Baronienė Ashton e, pirmame pareiškime apie tai taip pat kalbėjo, bet paskui ji pasitaisė, kalbėjo apie Izraelio tyrimą. Mes raginame Izraelį panaikinti ekonominę blokadą O kol bus priimtas šis sprendimas, norėtume, kad būtų iššaldytas sustarimas ES su Izraeliu. Taip pat norime, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas. Matėme, kokioje padėtyje yra gazos gyventojai ir neturėtume taikyti tarptautinės teisės dvigubų standartų. Pone Harke. Atsiprašau. Aš maniau, kad e, nebegalima pasisakyti. Taigi, galbūt ambasadorius galėtų tiksliau paaiškinti, kokie sprendimai buvo priimti, siekiant nukreipti flotilę kitur ir e, kaip, kaip dėl sprendimų įlipti į laivus. Man atrodo, kad Norėčiau sužinoti, kokiu buvo imtasi anksčiau priemonių prieš e, įvykstant e, šiam susidūrimui smurtiniam. Ponas Trimopolos, vieną minutį. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš už taikų sprendimą ir e, sambuvį regione mes kalbėjome apie smurtą, apie flotilę, sakoma, kad ji vežė humanitarinę pagalbą. Bet e, kokie yra įrodymai? E, ar teisėtai sulaikyti aktyvistai, atrodo, kad su jais blogai elgiamasi. Vienas kapitonas sakė, kad e, koordinatorius flotilės buvo beveik mirtinai sumuštas. Taigi, Izraelis turėtų atsakyti dėl žmonių sulaikytų sveikatos, būti atsakingas už ją žmonės turi būti besąlygiškai paleisti ir Europos parlamento delegacija turėtų, Europos Sąjungos delegacija turėtų galėti nuvykti e, į Izraelį ir suteikti pagalbą. Ačiū labai. Tikrai susidurėme su iššūkiu ir Europos Sąjungai turime įrodyti, kad tas mechanizmas, kurį mums suteikia Lisabono sutartis, e, yra patikimas. Tai reiškia, kad mums reikia nepriklausomo tyrimo, turime imtis iniciatyvos, turime stengtis, kad gazos ruožos, ruožo blokada būtų panaikinta, e, reikia užtikrinti humanitarnės pagalbos tiekimą gazos ruožui. Taip pat ateityje turėsime pamastyti, kaip atrodys mūsų ryšiai su Izraeliu. Turiu keletą klausimų dėl vaizdinės medžiagos, kuri šiandien buvo parodyta. Jūs e, minėjote, kad pagal jūsų informaciją rasta ginklų. Ar tai Hamas ginklai, ar tai Hamas aktyvistų, ar žmogaus teisų gynėjų ginklai. Kaip jūs vertinate? Aišku, kalbame apie geležinius e, strypus, tačiau nematėme uh, kulkų, kurios buvo paleista. E, čia ne teismas, kad mes pradėtume svaidytis kaltinimais Izraeliui. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu kai ką nustatyti, kaip buvo iš tikrųjų. Vakar buvo paskelta, kad buvo rasti du pistoletai laivuose. Ir taip pat norėčiau paklausti ambasadoriaus, ar buvo iš tikrųjų šaudoma gyvai, gyva amunicija ir ar tai buvo iš Izraelio pusės ar iš e, laive būsių žmonių pusės. Dėkuoju ponui Tanokui, ponas Kelamas. Nėra jo. Pone Strifler. Ačiū, ponia pirmininkė. Mane šokiravo jūs išsakytos mintys. Buvo kalbėta, kad jei Izraelis nori, kad su juo būtų elgiamas rimtai, jis turi prisimti tam tikrus įsipareigojimus. Ir jei parlamento nariams kliudoma um, susipažinti su tyrimo rezultatais, kliudoma teikti humanitarinę pagalbą, tai reikia atsakyti į klausimą pačiam Izraeliui, kur jis eina ir ko jis nori. Turiu pasakyti, kad Gazos ruožė padėtis tikrai yra e, apgailėtina, ten didžiausias skurdas ir vargas. E, ir e, manau, kad Hamas veiksmai pila dar daugiau deguto į ugnį. Beje, Jeruzalėje aš kalbėjau su Izraelio pilietė, kuri teigia, kad jai gėda dėl Izraelio politikos. Tiek norėjau pasakyti Jums, pane ambasadoriau. Szywiec, jedna minuta. E, dzisiaj wywołać emocje, bo e, wszyscy się zgadzamy, że tam, gdzie leje się krew, tam trzeba okazać współpracę. Šioje salėje labai sudėtinga kalbėti nešališkai. Turime pagalvoti apie ateitį, turime galvoti apie politinį sprendimą. Manau, kad tarybos pozicija yra labai teigiama ir Džiugu, kad e, buvo sureaguota į atitinkamas aplinkybės. Mes kalbame apie taikos procesą, tačiau vyksta karas. Šie žmonės buvo išsiųsti į laivą, į karo zoną. Buvo duotas e, nevykęs e, paliepimas, įsakymas ir dabar ne vienas nėra laimingas. Turkai nelaimingi, izraeliečiai nelaimingi, gazos rožo gyventojai nelaimingi, galbūt laimingas tik vienas žmogus. Prieš dvi valandas Irano užsienio reikalų ministras nesuformulavo aiškios pozicijos. Jis nusišypsojo ir nieko neatsakė į klausimą dėl savo pozicijos. dalle... Turiu pasakyti, kad e, vertimo paslaugos bus teikiamas iki 18.45, o mūsų posėdis vyks iki 19 valandos. Supaprastinti režimu. Ήμουνα επάνω στο μικρό πλοίο. Πόνε αμπασάδερο. 2008 metais aš buvojau mažame laive. Marmaroje ir tas laivas taip pat norėjo nuvežti uh, humanitarinę pagalbą į gazos ruožą. Mūsų laivas buvo sustabdytas ir tik prancūzų flotilė mus išgelbėjo. Jūs teigiate, kad vėl ir vėl jūrų keliais ginklai pasiekia gazos ruožą. Tačiau kodėl imamasi ir e, konkrečių veiksmų prieš mažus veiks, laivus, tačiau nesijimama veiksmų prieš didelius laivus, kurie tikrai galbūt ginklai ginklus perveža kontrabandą į gazos ruožą. Ir jums leidus dar noriu vieną pavyzdį pateikti. Po to, kai buvo užgrobtas laivas Dignity, ministerija paprašė atidaryti koridorių jūrą iki gazos ruožo. Įdomu, kuo pasibaigė šis sprendimas. Ponas Galeris, dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ambasadoriui už jo pasiryžimą perduoti mūsų klausimus savo vyriausybei. Noriu pasakyti, kad mes esame Izraelio draugai ir turime sugebėti apsaugoti Izraelį nuo jo paties. Gaza tapo grotų sinonimu. Galima pasakyti, kad atsiprašau, ne grotų, o geto sinonimu. Galime kalbėti apie gazos getą, taip pat kaip kalbėjome apie Varšuvos getą. Manau, kad Izraelis nenoromis e, sukūrė daugiau teroristų nesugebėjo jiems pasipriešinti. Manau, kad turime būti daug aktyvesni, turime pasipriešinti, turime padėti Izraeliui, turime padėti Palestinai, turime padėti Izraeliui įkurti Palestinos valstybę, kuri egzistuotų šalia Izraelio, kartu su Izraeliu. Ir tai yra mūsų kartos užduotis. Pone Flotre, vieną minutę. Oui, merci pour euh, éviter d'avoir. Ačiū labai. Pone pirmininkė. Nenoriu gilintis į propagandinius e, klausimus, propagandinius atsakymus. Mano klausimas yra labai paprastas ir trumpas. Ar žinote, kiek žmonių mirė šių krūvinų išpolių metu, kiek sužeista? Uh, Ar jūs išreikšite užuojautą šeimos narių netekusiems šeimoms, ar pagerbsite jų atminimą tylos minute? Na, o kalbant apie kalinčiuosius Izraelyje, kaip jūs užtikrinsite jų um, žmogaus teisės? Uh, Kitas klausimas, ar humanitarinė pagalba pasieks vis dėlto gazos ruožą? Ar jūs suteiksite visas galimybės, kad šių įvykių tyrimas būtų atliktas e, nešališkai ir nepriklausomai? Ar jūs laikysitės savo įsipareigojimų ir atversite gazos ruožo koridorių? Na, dešimt sekundžių viršėjau savo kalbėjimo laiką, bet jūs buvote labai griežtas. Aš su visais toks griežtas, ne tik su jumis. Pana Zaleckis, vieną minutę. Bardzo, panie przewodniczący, za głos. Kiedy... Ačiū labai, ponia pirmininkė, už suteiktą balsą, svarstydami, kas įvyko. Apmastydami, kas mirė susidūrę su Izraelio kariuomenė. Svarstydami gazo situaciją negalime išlikti ramus. Todėl iškyla klausimas, kas lepiasi už šių įvykių. Tačiau turėtume išlikti objektyviais. Tačiau galbūt mums nepavyks išlikti objektyviais. Yra žmonių, kurie daugelį metų terorizuojami. Tačiau jei norėtume būti objektyvus, turėtume sugebėti pasiekti brandolį, tai yra Hamas. Hamas nesilaiko Izraelio teisės aktų, turime to nepamiršti. Turime akcentuoti būtent šią aplinkybę. Turime sudaryti galimybės sudaryti partnerystę su Turkija. Taip pat turime užtikrinti, kad Hamas e, laikytųsi ir Izraelio reikalavimų. Pone pirmininkė, Kaip jūs įsivaizduojate, kaip Izraelis galėtų ginti savo teisės? Ar Izraelis dabar yra įsitraukęs į ginkluotą konfliktą su Palestina? Trečia, Ar nebuvo kitų galimybių sustabdyti e, šių laivų vilkstinę? Manau, kad būta e, keletą keletas būdų. Ar tiesa, kad Izraelio kareiviai iš straiktasparnių apšaudė žmogaus teisų gynėjus? Aš pasisakau už tai, kad būtų surinkta ne Izraelio tyrimų komisija, o nepriklausoma tarptautinė komisija. Non c'è l'onorevole Preda, allora l'onorevole De Rossa per un minuto. Nėra pono Fredos, tai pono Deras. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą ambasadoriui. Ar Izraelis bendradarbiaus su tarptautinio tyrimo grupe, jeigu tokia būtų sukurta, atsižvelgianti tai, kad Goldstone e, atveju ne bendradarbiavo Izraelis? Ar taip pat pripažins Izraelis, kad taip pat pripažįstame, kad ar pripažins, kad mes skeptiškai žiūrime į parodytą filmuotą medžiagą ne dėl to, kad galvojame, ar kažkas yra teisinga, ne, bet dėl to, kad e, prieš keletą mėnesių parlamentui buvo pristatyti vaizdai prieš primant rezoliuciją dėl Goldstone pranešimo, kurie, kaip aiškėjo vėliau, nebuvo susijęs su gazos karu, bet su 2004-2006 metais. Taigi skeptiškai žiūrima į rodomą medžiagą, nebent būtų įrodytas jų autentiškumas. Ir galiausiai norėčiau Jums pasakyti, kad svarbiausias dalykas čia kalbant apie Hamas yra tai, kad jie įsipareigo, turėtų įsipareigoti visą laiką nenaudoti smurto nesvarbu, ar jie pripažįsta ar ne Izraelį, bet jie neturėtų niekada naudoti e, smurto. Bent jau tuo pagrindu yra irgi sudėjo ginklus a, Šiaurės Airijoje, todėl kad valstybė, nes e, nors jie ir niekada nepripažino e, Šiaurės Airijos priklausimo Junktiniai karalystiai, bet bent jau jie liovėsi naudoja ginklus. Taip, ačiū. E, Dar yra du kalbėtojai sąraše, bet nebeturime daugiau laiko, todėl turime baigti šias diskusijas. Dabar suteiksime žodį ambasadoriui Kuriel, o po to ambasadoriui Fernandė. Ambasadoriui Kuriel, žodis jums. Na, manau, kad e, įžanginėje kalboje atsakiau jau daugelį klausimų, tačiau norėčiau dabar atsakyti į kelias klausimų grupės. Pirmiausia, dėl gazos. Ar jūs pripažįstate, kad gazoje yra režimas, kuris, kuris buvo įsteigtas e, perversmo metu. E, buvo vykdomos represijos prieš visuomenę ir dabar yra skirtumas tarp pusantro milijono palestiniečių gazoje ir režimo. Šis režimas yra visiškai nusistatęs prieš taikos galimybę, pažeidinė žmogaus teisės, Aš neišgirdau niekartą minint šio dalyko. Ir sakyčiau, kad tai yra visų problemų pagrindas. Kodėl, būtent kodėl negaliu atsakyti jums, ponia Kasulidis, ar yra politinis sprendimas tai blokadai ar ne. Aš manau, kad jis yra, aš manau, kad reikėtų sukurti tas sąlygas. Mes neblokuojame gazos, nes mums smagu. Reikia sukurti sąlygas, kad būtų galima pakeisti visą situaciją susijusią su Gaza, ne tik jūrų blokadą, bet ir perėjas taip pat turėtų būti išlaisvinti mūsų kariai. Tai būtų efektyvus mechanizmas, kuris užkirstų kelią ginklų kontrabandai į Egiptą. Klausimas yra, dalykas yra tas, kad nelengva sukurti tokias sąlygas, kol Hamas yra ten Ir galbūt tai yra teisėta diskusija. Lietuvos, lietuvių kalbos vertėjai darbą baigė. Room, the dilemma is there. It's not as simple as Israel opening the gates. If Israel opening the gates, then tomorrow it's a, uh, not only a terror